komisijos, kurie leistų mums po to pasiūlyti savo mintis dėl to, kaip turėtų atrodyti sistema ateityje, kad ji būtų efektyvesnė ir geresnė. Ačiū ponui Kasa, tokiu būdu mes baigėme diskusiją šiuo klausimu, rytoj 11.30 balsuosime. Dabar pereiname prie kito klausimo, tai yra skubos pagalba Haičiui ir norėčiau suteikti žodį komisijos nariai poniai Damanakį. Thank you, Mr. Chairman. The Commission is deeply concerned by Ačiū pirmininkė. Komisija labai nerimauja dėl labai prastėjančios choleros situacijos Haityje. Žuvusių ir hospitalizuotų žmonių skaičius kasdien labai sparčiai auga. Žmonių patekusių į ligoninę skaičius viršyje 20 tūkstančių. Tai buvo dar praeitos savaitės pabaigoje. Daugiau kaip 1100 žmonių jau neteko gyvybių. Baiminamasi kad tie skaičiai toli gražu neatspindi tikrosios padėties. Mirštamumo lygis yra labai aukštas, tai rodo, kad žmonės pernelik vėlai pasiekia sveikatos priežos centrus. Nors gydimas yra paprastas, tačiau labai svarbu yra labai, kaip galima greičiau pasiekti, gauti pagalbą, kad būtų galima įveikti cholerą. Ir be abejo, tam reikalingi dideli žmogiškiai ištekliai. Haičio e, sveikatos priežos sistema ir dabar yra labai perkrauta, nežiūrint to, kad tarptautinė pagalba stengiasi padėti, vis tik tai um, turint omenyje um, medicinos sektorių yra prašomas skubios pagalbos Haičiui, kad uh, būtų galima uh, sustiprinti pagalba. Dabar visa šalis kenčia nuo epidemijos, kuri uh, ypatingų greičių plinta sostinėje Porto Prince dėl labai prastų hygienos sąlygų ir e, prastos prieigos prie švaraus vandens e, epidemija plinta ypatingai sparčiai. Mes tengiamės suteikti pagalbą, kad, e, kad būtų galima padėti tiem, kas jau užsikrėtė, kaip galima greičiau jos gydyti, kad būtų galima taip pat suteikti vandens epidemiologinę pagalbą ten, kur tos pagalbos reikia. Komisija sustiprino savo humanitarinį buvimą šalyje. E, su medikų pagalba ir pinigais taip pat 20 milijonų eurų skirta padedant partneriams Haityje. E, civilinės apsaugos, e, kiti europiniai mechanizmai yra aktyvuoti taip pat ir per monitoringo centrą Europos komisijos. Taip pat mes bendrafinansavome transportą, kurį teikia Prancūzija. Iš Austrijos taip pat tik prisijungė pagalba civilinės apsaugos ir techninės pagalbos komandos iš valstybių narių ekspertų turi būti jau šios savaitės pradžioje um, dislokuota šalyje. Europos e, lygų kontro, užkrečiamų lygų kontrolės centro pagalba taip pat keliauja ten, kad būtų galima pagerinti epidemiologinį stebėjimą Haityje. Taip pat galvojama apie kitus bendradarbiavimo būdus po pastarųjų incidentų dėl civilinių neramumų Haityje, ypač Porto Prince, mes labai atidžiai stebėme saugumo situaciją kartu su partneriais ir jungtinių tautų atitinkomomis komandomis, ypač lapkričio 28 dienos delegacijos kontekste. Kartu su jungtinių tautų generaliniu sekretoriumi ir Baronienės Emos priežiūra, mes teikiame bendrą pagalbą taip pat ir humanitarniams darbuotojams tam, kad jie galėtų teikti savo pagalbą nenutrūkstamai. Turint omenyje, tai, kad choleros situacija sparčiai blogėja, reikalingi netidėliotini indėliai iš ES, kad būtų galima spręsti logistikos vandens, hygienos, epidemiologinę situaciją. Aišku, reikia galvoti apie sveikatos priežiūros darbuotojus, kurie taip pat ekspertus, kurie, būtų, kurie sugebėtų dirbti epidemijos sąlygomis. Reikia, aišku, galvoti apie įrangą ir taip toliau toliau. E, Belgija, kaip pirmininkaujantį valstybę narė ir e, kitos valstybės, aišku, prisėda prie to, kad būtų pagalba teikiama Haičiui tokioje sudėtingoje situacijoje. Aišku, taip pat naudojamas ir civilinės apsaugos mechanizmas. Haičio ir tarptautinių humanitarnės pagalbos darbuotojų pastangos yra milžiniškos ir tai reikia pasveikinti vietoje. Tačiau aišku, kad krizės toks yra mastas, kad reikalinga daug daugiau išteklių ir daug daugiau pagalbos. Todėl mes dabar stengiame sustiprinti mūsų skubos reakciją kartu su partneriais, kad būtų galima suteikti pagalbą. Tačiau aišku, kad situacija yra labai sudėtinga, kadangi viskas labai sparčiai keičiasi. Toliau rodomas tarptautinės bendruomenės solidarumas su Haičio žmonėmis yra esminė sąlyga. Todėl aš kreipiuosi į jūs visus kad būtų dėtos visos pastangos, kad būtų galima sustiprinti valstybių narių indėlį tam, kad ten neįvyktų tikrai ypatingo masto humanitarinė katastrofa. Ačiū gerbiamą komisijos narę, dabar periname prie frakcijų. EPP frakcijos vardu, ponė Št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 komisarė Damanakį, kolegos, choleros epidemija jau nusinešė apie 1200 gyvybių, apie 20 tūkstančių gyventojų yra užsikrėtę ir, ne, ir iš tikrųjų, nežiūrint tarptautinės pagalbos situacija Haitėje vis labiau blogėja ir per kelis artimiausius mėnesius jį gali nusinešti šimtus tūkstančių gyvybių. Aš tikrai sveikinu tai, kad 20 milijonų yra įsipareigojusi komisija skirti papildomai ir tai, kad pat e, komisarė Georgieva galvo apie tai, kaip su, užtikrinti vandens valymą vietoje, kaip aprūpinti kitomis reikiamomis e, priemonėmis gyventojus, nes švarus vanduo yra vienintelis būdas, kaip sumažinti užsikrėtusių skaičių lyga yra baisi, nežinoma šaliai, todėl aišku, kad komunikavimas, bendravimas su piliečiais yra svarbiausias dalykas, kad būtų šviečiami žmonės, kaip kovoti su ta lyga ir taip pat, kad būtų galima išvengti neramumų ir konfliktų šalia, ypač kadangi tai yra perinamasis laikotarpis, rinkimai ir taip toliau. Matoma aiškiai, jog Haičio valstybinės struktūros nepajėgios yra ir ypač sveikatos priežiūros struktūros nepajėgios kovoti su tokia epidemija. Aišku, nes neseniai įvykęs žemės drebėjimas parodė, jog vietos valdžia nesugeba su tokiamis katastrofomis susidoroti. Aišku, po, to, po, po žemės drebėjimo buvo didžiulė tarptautinės bendruomenės pagalba, kad būtų galima atstatyti šalį. Ir dabar metams praėjus, iš tikrųjų, ar, ar kas nors pajudėjo ir labai pesimistiškai galima vertinti situaciją. Manau, kad komisija turi suvaidinti varomojo va, variklio vaidmenį, na, kad iš tikrųjų ta šalis galėtų išbristi iš chaoso. Ačiū poniai Striplė. Dabar socialistų frakcijos vardu kalbės ponė Kretiu. Vieną minutę. Gerbiamoji komisijos narė, gerbiamasis pirmininkė. Labai vertinu tai, kaip e, sparčiai sureagavo į šią krizę ES, tačiau manau, kad mes ir toliau turime dėti visas pastangas, kad būtų uh, sukurta gerai veikianti Haičio valstybė. E, šiuo metu Haitis nėra tinkamai funkcionuojanti valstybė. E, čia e, ir ne, šiai valstybei nepavyksta tinkamai rūpintis savo gyventojais, kurie dabar yra įstumti į pabėgėlių padėtį. Ir tai reiškia, kad Haičiui reikia valstybinių struktūrų, kurios padėtų ir e, e, skurdžiai gyvenantiems žmonėms. E, daugybė žmonių tenai gyvena už mažiau nei vieną dolerį per dieną. Ten yra tragiška humanitarinė padėtis. Manau, kad šios valstybės silpnumas yra be nedidžiausias lyginant su kitomis pasaulio valstybėmis. Ir mums reikia E, dėti visas pastangas, kad ši valstys, šalis nebūtų, negalėtų e, tikėtis vien tik tai jungtinių tautų e, pagalbos. Pagalba turi teikti ir kitos pasaulio bendrijos valstybės. Dėkoju. Ačiū poniai Kretų. Dabar žodis suteikiamas Alde frakcijos vardu, ponui Görins. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Be abejo, čia yra tam tikrų veiksnių, kurie paskatino, aišku, choleros plėtimą Haityje. Aišku, tai nėra atsakymas, bet galbūt paaiškinimų tam tikrų yra. Ir aišku, um, ta rykš, tos rykštės ištakas reikės išsiaiškinti. Ir aišku, dabar, turint omenyje humanitarinius darbuotojus, svarbiausia yra teikti geriamą į vandenį, hygienos sąlygas gerinti. Ir, um, Tai šalis, kur tikrai daug ką dar reikia padaryti ar perdaryti, iš tikrųjų rekonstrukcija yra labai svarbi po žemės drebėjimo. Didžiausias dėmesys turi būti skiriamas tą tai infrastruktūrai, kuri gali pagerinti visuomenės e, sveikatos priežiūros hygienos sąlygas. Taigi rekonstrukcija Haityje turi vykti, negalima teisintis tuo, kad trūksta lėšų, kad dėl to pažangos nepakankamai padaryta. Ir dabar humanitarnė pagalba turės būti tiekiama dar ilgus mėnesius. Dėkuoju už jūsų dėmesį. Ačiū, ponė Gerins. E, toliau žaliųjų vardu Pone Keller. Ačiū. Haityje matome vieną iš baisiausių humanitarnės pagalbos operacijų. Reikia uh, užtikrinti, kad mes kovos su šią katastrofą nepralaimėtume. Mes turime padėti Haičio žmonėms atkurti savo ateitį. Tai nėra tik asmeninė milijonų žmonių katastrofa. Jeigu mes, mūsų operacija žlugtų, tai būtų labai didelis smūgis tarptautinės bendruomenės gebėjimams e, organizuoti humanitarnės pagalbos teikimą. Aš manau, kad mes galime pasimokyti iš visų pamokų Haityje ir kitur, galime pasiremti savo patirtimi ir turime pakankamai pinigų. Todėl mes labai džiaugiamės, kad Europos komisija siūlo 12 milijonų papildomai skirti kovai su cholera mes turime užtikrinti, kad mūsų parama Haiti pasiektų nedelsint ir kad visa parama pasiektų šalį, ne tik jos dalys. Tik tada mūsų iniciatyvos bus veiksmingos. Be to reikia pasirūpinti, kad nebūtų pamirštos pastangos atkurti valstybę po žemės drebėjimo, nes be to kova su šia lyga bus neįmanoma. Komisijai turiu du klausimus. Aš norėčiau sužinoti, ar tie e, paskirtieji, pažadėtieji pinigai e, pasiekė šalį, ar jie buvo paskirstyti ir e, panaudoti. Antras dalykas, kurį norėčiau sužinoti, ką Jūs galvojate dėl rinkimų atidėjimo, nes tas klausimas yra numatytas. Haičio revoliucija niekada nesibaigė, ji niekada nepateks į istorijos vadovėlius. Ir šis sudėtingas haičio laikotarpis, aš manau, bus įrašytas istorijos vadovėliuose kaip pirmasis žingsnis link geresnės ateities haitiečiams sukūrimo. Taip pat tikiuosi, kad ten bus paminėtas ES pažangus vaidmuo. Ačiū ponė Keller. Toliau e, žodis ECR frakcijos atstovui vienai minutiai ponui Nikolsonui. Labai ačiū ponė pirmininkė. Prieš du mėnesius Aš e, buvau vienas iš delegacijos pirmininkų, e, kai e, mes AKR regione lankėmės Haityje. Tai turbūt buvo vienas labiausiai jaudinančių mano gyvenimo momentų. Matėme, kiek daug žmonių ten žūsta. Taip pat matėme, kiek daug žmonių stengiasi padėti haitiečiams atkurti gyvenimą. Antras dalykas, mes pamatėme, kad haičio žmonės yra labai uh, e, išdidus ir tai turime pripažinti nuo pat pradžių. Pasikalbėję su prezidentu ir ministru pirmininku, aš e, pasakiau kad e, haitiečiai laimiai turi geras sanitarnės sąlygas ir nėra lygų. Bet po to ir ištiko ta rykštė, apie kurią šiandien kalbame, pratrūko ši lyga. Ši bet reikėjo pamatyti, kokomis sąlygomis ten dirba humanitarnės pagalbos teikėjai. Ir kai kalbamės su medicinos e, tarnautojais, tai suprantame, kad Haitija nėra nieko panašaus e, sveikatos apsaugos sistemoje, kokią mes čia turime. Todėl ir e, gydytojai be sienų, ir Britanijos raudonasis kryžius, ir visi stengiasi ten padėti, bet e, parama nėra pakankamai efektyvi. Dėl rinkimo atidėjimo. Rink... Haičiui kol kas nereikia rinkimų. Kol ten nėra prezidento ir ministro pirmininko, jie, e, ta valstybė neturi šansų judėti į priekį. Ir aš galiu pasakyti, kad kai lankiausi ten, labai aiškiai mačiau, kad Europos komisijos žmonės, Europos komisijos atstovai dirba siaubingomis sąlygomis ir atlieka fantastiškai gerą darbą tokiomis aplinkybėmis, kokiamis jie turi ten dirbti. Ačiū. Toliau žodis pusantros minutės suteikiamas poniai Veržija. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti visiems kolegoms ir pirmininkų suigai dėl to, kad sutikote šį klausimą įtraukti į darbo tvarkę, kaip mes siūlėme mūsų frakciją, kadangi tai yra labai svarbus dalykas. Iš tikrųjų, po žemės drebėjimo tarptautinė bendruomenė mobilizavosi padėti Haičiui, tačiau kai eina kalba apie pagalbos atvykimą į šalį, aišku, situacija buvo kitokia. Dar praeitą kovą ponė Aštron pažadėjo 1,5 135 milijardų eurų pagalbos Haičiui ateičiai. Liepos mėnesį nevyriausybinės organizacijos ir MSF um, komisarė uh, iš tikrųjų atkreipė dėmesį, kad yra, um, kad šimtai tūkstančių žmonių gyvena labai baisiose sąlygose ir dabar cholera už tai taip sparčiai ir plinta. Tarptautinė bendruomenė atrodo pripranta prie tokių dalykų. Virš tūkstančio žmonių um, mirė, kiek daug yra užsikrėtusių. Specialistai sako, kad uh, iš tikrųjų gana paprasta yra užkirsti kelią tai lygai plisti, tačiau sveikatos priežios darbuotojai nėra apmokyti kovoti su tokia lyga. Ir, to, ir aišku, kad pagalba lietai e, vyksta į tą šalį. E, Haičio žmonės norėjo pasiteikėti tarptautinę bendruomenę, tačiau kas vyksta, komisarė, mano klausimai yra labai paprasti. Kokia yra situacija, kai kalbama apie visą tą pagalbą, kurią ES pažadėjo Haičiui? Ne vien tik tai greitai humanitarinė pagalba. Ar jeigu jau būtų atvykusi daug greičiau ta pagalba, ar jūs negalvojate, kad tai humanitarniai tragedijai buvo galima užkirsti kelią? iš tikrųjų, kiek dar bus tų tokių e, pažadų duodama, kurių nesilaikoma, kai eina kalba apie. Apie transformaciją ir rekonstrukciją, kas vyko Haitie, kokiomis sąlygomis ir kokia buvo ES pagalba. Περνάμε τώρα στους υπόλοιπους εγγραμμένους ομιλητές. Πρώτα η κυρία Ροντζούλη για 1,5 λεπτό. Ačiū. Toliau periname prie pavienių parlamentarų. Pone Ranzulį, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Nepaisant įvairiausių kreipimusi ir raginimų būti budriems po paskutinio žemės drebėjimo, yra akivaizdu, kad e, Haičio sal, salą pasaulio bendruomenė yra užmiršusi. Ypač šioje sudėtingoje fazėje, rekonstrukcijos fazėje, e, išplito cholera ir tik nedaugelis e, žmonių Haityje gali nuo šios lygos apsisaugoti. Choleros lyga yra e, kiek mistiška, dažnai yra nedži, kaltinamos nedžydrosios beretės, e, e, kad neva jos platinančios šią lygą. E, Ir e, taip virusas e, plinta ir e, po visą šalį didžiulis pavojus užsikrėsti šią lygą kyla ir humanitarinę pagalbą e, teikiantiems žmonėms šioje šalyje. Ši šalis yra e, suniokota žemės drebėjimo, sugriautos visas, visa, visa transporto infrastruktūra, e, žmonės kenčia nuo choleros ir daugėja mirštančiųjų Ir jau dabar mirusiųjų skaičius yra išaugęs iki daugiau nei 20 tūkstančių. Daugybė tūkstančių žmonių e, tampa naujomis šios lygos aukomis ir e, pasaulio bendruomenė beveik e, neturi galimybių tinkamai reaguoti į šią katastrofą mes e, turėsime dėja susitaikyti su tuo, kad e, šios lygos ir mirtis bus mūsų sąžinės reikalas. Ačiū, ponė pirmininkė komisijos narė. Aš pirmiausia noriu Jūs pasveikinti atlikus tokį gerą koordinacinį darbą ir už tas diskusijas, jūs, kurias jūs organizuojate jungtinėse tautose su baronienė Eimos. Tačiau šiuo metu mūsų parlamentui lengviausia yra visus kritikuoti. Aš norėčiau, kad mes būtume pozityvesni ir darytume spaudimą ten, kur jo reikia. Tai noriu pasakyti visiems parlamento nariams. Turime spausti savo pačių valstybės narės, kad būtų suteikta daugiau humanitarnės pagalbos, E, humanitarnės pagalbos e, daiktais. Pažvelkite į valstybės. Tos valstybės susiduria su labai sudėtingomis ekonominėmis e, sąlygomis dabar. Prancūzija, Ispanija, Austrija, Vengrija jos pačios labai sunkiai gyvena. Todėl aš prašyčiau kreiptis į mūsų pačių vyriausybės ir prašyti, kad jos įsipareigotų padėti kitiems. Klausimas, ar ta parama yra teikiama ar ne. Bet pirmiausia, mes turim sukurti gebėjimus, kad ta parama galėtų pasiekti tą šalį. Baigdamas, aš noriu padėku, pakoti ir pasveikinti jūs e, įsipareigojus 12 milijonų papildomai eurų suteikti. Žemės drebėjimas yra didžiulė tragedija, o dabartinė choleros epidemija yra dar didesnė tragedija. Ačiū, gerbiamoji komisijos narė. Lepto. Rinaldi. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėme kolegos, ponė komisijos narė. Po žemės drebėjimo Haityje situacija yra ypatingai sudėtinga. Choleras epidemija yra katastrofiškai išplitusi ir daugelis E, pasaulio bendruomenės e, atstovų, daugybė humanitarinių organizacijų teikia pagalbą šioje šalyje, tačiau situacija kol kas negerėja, didžiulė grėsmė kyla Haičio vaikams ir e, dėja pati Haičio valdžia, nes nedaro nieko, kad jo žmonėms taptų lengviau, ji yra įsivėlusi į politinės intrigas ir dažnai netgi užkerta kelią humanitarinės pagalbos teikimui. Humanitarinės pagalbos e, veiksmai yra netinkamai suderinti, prastai koordinuojami ir Europos parlamentas dar birželio mėnesį į tai buvo atkreipęs įdėmėsi. Ir mes matome, kad e, e, infrastruktūra ten yra katastrofiška, kad žmonės gyvena perpildytose stovyklose. Ir man susidaro įspūdis, kad Haityje E, Haiti ne tik būtina rekonstruoti, bet ir jam teikti didesnę tarptautinę pagalbą ir apsaugą. Dėkoju. Ačiū, ponė, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, noriu priminti, kad sausio mėnesį ištikus katastrofai tarptautinė bendruomenė su fanfaromis nus, nu, pa, nuvažiavo į Haiti. E, kariniai sraigtasparniai, didžiulė technika buvo nusiusta ten, bet dabar staiga viskas dingo ir ta šalis yra palikta pati savo. Visi misionieriai e, ir to technika, kuri ten suvišta, tik blokuoja kelius. Kelių struktūra sugriuvusi. Komisijos narė Georgieva buvo labai sunku koordinuoti veiklą. Kodėlgi taip atsitiko? Kodėl visi žmonės, įskaitant ir prezidentą Clintoną, kuris staiga sausio mėnesį nuvažiavo į Haitį, dabar staiga dingo ir nutilo? Dabar kodėlgi jungtinės tautos nepakankamai veikia, pradėjo dingo. Dabar ir mes, atrodo, pradedame dingti. Tarptautinė bendruomenė turi veikti tokiu lygmeniu, kokiame, kokiu dirbo anksčiau. Ir eiliniai haičio žmonės turi būti išstumti iš tos nesąmoningos politikos, kuri vyksta haičio sostinėje. Ačiū, toliau periname prie spontaniškų pasisakymų. Pone Zaborska pirmiausia. Ďakujem za správu, ktorú ste nám... Ačiū, ponia komisijos narė, už jūsų e, pasisakymą, pristatant dabartinę padėtį susidariusią Haityje. Mes matome, kad ten yra kilusi choleros epidemija, kurios ir buvo galima tikėtis. Mes dirbome labai intensyviai, tačiau tas darbas dėja neduoda pakankamai vaisių. Dažnai yra argumentuojama tuo, kad e, padėtis yra sudėtinga ir ją apsunk, dar labiau apsunkina ir paskutinis žemės drebėjimas. E, tačiau vis dėlto yra būtina kiek įmanoma sparčiau daryti visas, e, visus žingsnius, kad būtų uh, užkirstas kelias tolesniam choleros uh, plitimui. Uh, Pone komisijos narė, mums reikia nusiųsti į Haiti geriausius sveikatos e, priežiūros ekspertus, reikia teikti didesnę finansinę paramą ir e, sveikatos apsaugos rytyje veikti daug sparčiau ir efektyviau. Dėkoju. Dieva. Καταρχήν και εγώ να. Πόνε Αστάνη, μία μινούτε. Ačiū pirmininkė, komisijos narė Georgieva. Aš irgi pirmiausia noriu Jūs pasveikinti atlikus tokį puikų darbą ir Haityje, ir Pakistane. Aš žinau, kad e, prireikus Jūs visuomet e, suvaidysinsite Jums tenkantį vaidmenį. Mes kalbame apie e, baisę katastrofą. Tūkstančiai žmonių miršta, e, daugybė yra užsikrėtusių ir skaičiai tik didėja. Akivaizdu, kad suteiktųjų pinigų nebeužtenka vis labiau aišku, kad reikia naujų finansinių priemonių. Reikia kažkokių pokyčių, mano nuomonė. Akivaizdu, kad tai leistų mums reaguoti humanitarinius poreikius efektyviau. Todėl aš norėčiau sužinoti, gerbimo komisijos narė, ką galėtume padaryti, kad išvengtume tokių E, aplinkybių pasikartojimo. Žmonės susirga, pavyzdžiui, dėl to, kad jungtinių tautų atstovai jiems jų nepasiekė laiku. Ja, Ponas Belderis. Ačiū, ponia pirmininkė. Šiandien po pietų Mes gavome informacijos iš Niderlandų humanitarinės pagalbos organizacijos, kuri daugelį metų veikia Haityje. Ir čia mes matome, jog iš tiesų atsiskleidžia labai niūrus paveikslas. Mes taip pat esame girdėję, kad Europa e, yra, ar ta, turi tapti labai svarbia donorė ir paramos teikėja ir buvo užtikrinama ir buvo žadama didžiulė pagalba. Tačiau e, tai, kas buvo žadama kol kas e, nėra įgyvendinta ir tie pinigai dar nepasiekia Haičio. Aš norėčiau, kad ES iš tiesų darytų tai, ką yra užsibrėžusi e, padaryti. Jei e, pažvelgsime į tai, kas tikrai būtina padaryti, tuomet turime neužmiršti prevencijos, taip pat gerimo vandens tiekimo užtikrinimo. Europos komisija turi bendradarbiauti su medicinos ekspertais, uh, ir e, gerinti medicininės priežiūros paslaugas. Aš tikiuosi, kad Europos institucijos čia imsis tikrai efektyvių ir veiksmingų ir, ir sparčių veiksmų, kad situacija pagerėtų. Dėkoju. Senila komisarė Damanaki. Kortis Astre. Ačiū, panė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisijai už dedamas pastangas Haityje. Situacija reikalauja iš mūsų, kiek manoma, spartesnių veiksmų. Mums reikia didesnių išteklių, stipresnės, didesnės tarptautinės e, veiklos, tarptautinio veiksmingumo. Ir mums reikia e, kovoti su humanitarinė krize Reikia užkirsti kelią tolesniam choleros plitimui, reikia gerinti e, prieigą prie geriamo vandens. Tai yra būtiniausios, e, būtiniausi ir e, dabar būtinai privalomi pasiekti tikslai, kurie, kuriuos turime pasiekti artimiausių metų, jeigu norime, kad situacija taptų geresnė. Dėkoju. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisijos nariai už komisijos nuveiktą darbą. Labai svarbu, kad Europos komisija dalyvautų Haiti ir kad pastangos būtų aiškiai matomos, nes tokiu būdu mes priartėsime prie Haičio žmonių. Mums tenka atsakomybė. Um, Nes šie žmonės labai nukentėjo dėl žemės drebėjimo, o dabar dėl choleros protrukio. Planuojame siūsti pinigų, tačiau labai svarbu, kad tie pinigai ten nukeliautų kaip galima greičiau. Įvairios pagalbos organizacijos atliko puikų darbą, atvėrė kanalus, kad pagalba galėtų pasiekti tuos, kuriems jų reikia. Aš labai tikiuosi, kad komisija pasinaudos tais pripažintais, tomis pripažintomis humanitarnėmis, krikščioniškomis organizacijomis, kurios atlieka puikų darbą jau dabar. Labai svarbu, kad suteiktumėm joms pagalbos kaip galima greičiau, kad rezultatai būtų geriausi. Ir pabaigai Žodis komisariai Georgijevai. Uh, Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti visiems už dalyvavimą šiuose diskusijose. Tema, kuri dėje dar mm, liks uh, svarstoma ilgą laiką, kadangi kriziai e, spręsti prireiks to laiko. Yra tam tikrų paskaičiavimų dėl to, kokio masto yra ši problema ir kokia jį bus per artimiausius mėnesius. Aš labai e, pritariu e, mūsų ekspertams ir tiems, kas sako, kad reikalinga pasiūsti mūsų ekspertus iš ES, iš e, kri, krizių stebėjimo centro. Čia eina kalba mm, apie tai, kad nuo pusės milijono maždaug uh, Yra žmonių, kuriuos paliesta lyga, amerikiečių atitinkami stebėjimo centrai kalba apie um, 400 tūkstančių. Aš pritariu visiems, kas kalba apie tai, kad reikia mobilizuoti pastangas visas kaip galima greičiau. Dabar keturi dalykai. Visų pirma, kaip geriausiai padėti. Dabar tai yra momentas, kuomet turime pas, panaudoti tas tikras organizacijas partnerės, kurios dirba ten, kurios turi e, galimybę veikti iš karto ten vietoje. Taip pat turime kreiptis į valstybės narės, kad jos suteiktų pagalbą Mm, taip pat ir natūrinę pagalbą ir e, kreipiamės jau į valstybės narės ir matome daug pagalbos jau dabar e, skiriamos, tačiau reikės dar daugiau. Pavyzdžiui, tai būtų sveikatos priežiūros darbuotojai, vandens e, išvalymo tabletės ir taip pat pagalba, kaip kad daug kas čia kalbėjo, būtent švietimo srityje, kadangi yra labai daug nesupratimo ta žmonių tarpe, kas yra ta lyga, kaip ją gydyti. Žmonės miršta be reikalo dėl to, kad jie bijo kreiptis į sveikatos priežiūro centrą. Jie galvoja, kad būtent ten jie tą lygą ir užsikrės, o ne kad tas tame centre gaus gydimą nuo tos lygos. Taip pat keli kalbėtojai kalbėjo apie tai, kiek kiek pinigų įsipareigota skirti ir kas vyksta turint omenyje Haičio atstatymą. E, ta, tie įsipareigojimai, kuriuos mm, numatė komisija, tai yra 450 milijonų įsipareigotų pinigų, yra skiriama tikrai laiku pagal tvarkaraštį. Vyriausiai galiotinė Keti Ashton, komisijos vicepirmininkė Keti Ashton ir komisaras Pybalks. Uh, dabar su valstybėmis narėmis e, susidėlios informacija, kokia yra dabartinė situacija ir kas gali būti skirta e, toliau papildomai, nes iš tikrųjų tarptautinės bendruomenės reputacija pasakyta ant kortos, e, momentas yra labai sudėtingas. Toliau, trečias dalykas, labai svarbus dalykas, ką noriu pasakyti, vis tik tai. Um, Haičio pagalbos panaudojimo gebėjimai, pasisavinimo gebėjimai yra riboti. Ir čia aš norėčiau būtent su jumis ir pasidalyti tą mintimį. Kai pirmą kartą nuvykau tenai, katastrofa buvo tikrai baisi, tačiau dar tuo metu tai nebuvo didžiausia Haičio problema. Iš tikrųjų, didžiausia Haičio problema yra tai, kad daug dešimtmečių nebuvo visiškai valstybinių struktūrų ir bet kokios valstybinės plėtros, nebuvo iš viso veikiančios sveikatos priežiūros tarnybos gyvenimo. Aš mačiau, stovyklose žmonės stovėjo eilėje, e, kad patektų pas gydytoją. Ne dėl, to, ne dėl to, kad jie e, jau negalavo, sirgo kažko, bet todėl, kad jie niekada nėra, nebuvo matę daktaro ir norėjo tiesiog pas jį patekti. Taigi, iš tikrųjų, tų įgūdžių, pajėgumų e, visiškas nebuvimas, kad valstybė galėtų veikti kaip valstybė, iš tikrųjų tą problemą, tą epidemiją dar labiau apsunkina. Mums yra vis dar didžiulė problema kad gautumėm vyriausybės leidimą um, er, erdv, kad būtų išskirtos tam tikros vietos erdvės, kur galėtų būti lavonai laidojami tam, kad būtų galima išvengti epidemijos tolesnio plitimo ir taip toliau. Aš galiu tik bandyti dar kartą pabrėžti, kaip svarbu suvokti, jog Haičio problemas išspręsti nėra lengva, kadangi šių problemų visa esmė yra būtent ilgi dešimtmečiai um, valstybinės raidos nebuvimo ir visų struktūrų nebuvimo. Dabar dėl rinkimo rinkimai turėtų įvykti, vis tik tai Haičio Haičio valdžia norėtų laikytis nustatyto tvarkaraščio. Man būtų labai sunku atsakyti šį klausimą, dar nebuvau e, ten nuvykusi tuo klausimu, bet aš manau, kad rinkimų e, atšaukimas ar atidėjimas vėlesniam laikui gali dar labiau destabilizuoti situaciją, kuri ir taip yra sudėtinga. Aš manau, kad galbūt gali vertėti surenkti vis tik tai rinkimus, turint omenyje e, dabartinę situaciją, tačiau kol kas aš galiu pasakyti tiek, kad neturiu naujausios informacijos, nebuvau pasarojų metų nuvykusi ten dabar dėl mūsų įsipareigojimų, dėl mūsų aktyvumo, jūs raginate, kad mes kaip galima tiesio, labiau tiesioginių būdų dalyvautumėm Haityje. Baranienė Amos jau rytoj ketina būti Haityje, aš taip pat nedėlisant vyksiu ten, kadangi būtent mobilizavimas, geras koordinavimas ir atvirai sakant taip pat vilties suteikimas žmonėm ten vietos gyventojams, bet taip pat ir mūsų darbuotojams, mūsų specialistams, kurie susiduria su labai sudėtinga situacija tose vietovėse, kur Haičio sveikatos priežiūros darbuotojai tiesiog išsigandė epidemijos bėga iš tų vietovių. Uh, Ir tokių atvejų e, skaičius labai auga. Labai svarbu, kad mes išlaikytumėm ramybę e, ir buvimą ten. Aš sakyčiau, kad būtent svarbiausia kalbėti apie viltį žmonėms. Štai Tik vienas parlamentaras kalbėjo apie tai, kad Haičio žmonės yra tikrai labai atsparūs ir gali daug ištverti, iš tikrųjų taip ir yra, tačiau mūsų pagalba yra labai svarbi dabar jiems tokių sudėtingų momentų. Ačiū. Labai ačiū, gerbiama komisijos narė. Tuo šiandienos diskusiją dėl skubios paramos Haičiai baigiame. Kolegos, kitas mūsų.